procedūra. E, procedūra dabar vyksta, FD ir EPP ir ENF frakcijos pateikė sąrašus dėl kai kurių kolegų skirimo į naujas pareigybės. Protokoletas pavardės rasite, jeigu prieštaravimų nebus pareikšta. Laik